suteikę žodį komisijos nariui ar e, kalbėtojui, sakykite, e, gerbiamas komisarė, e, gerbiamas kalbėtojų, tas žodis gerbiamas iš tikrųjų nuoširdžiai sakomas, tai jį ir perteikite.